tada šitas pataisimas bus patvirtintas. Tekstą taip pat galite rasti mūsų elektroninėje tinklavietėje. Pereiname prie darbo tvarkos. Mūsų darbo tvarkė patvirtinta praėjusiu savaitės pirmininkų saigoje, jums išdalinta, e, remdamasis frakcijų pasiūlymais, noriu pasiūlyti ponios Vikstrom pranešimą E, dėl pono Vadim Tudor imuniteto gynimo, e, taigi šį pranešimą siūlau įtraukti į balsavimą. Jei niekas neprieštarauja, taip ir padarysime. Kolegės ir kolegos, su dideliu susirūpinimu noriu atkreipti jūsų dėmesį į e, naujausius įvykius Bahreinę padidėjo spaudimas žmogaus teisų gynėjams. Europos parlamento vardu e, noriu kreiptis į Bahreino karalystę prašydamas, kad būtų saugomos žmogaus teisės, kad būtų ratifikuotos žmogaus teisų hartijos e, e, sąlygos. Kreipiuosi į visas politinės jėgas bei Onket komisiją. Buvau paprašytas atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Egipte situacija taip pat ir toliau yra labai įtempta. Visiškai nepriimtina, kad praėjus metams po diktatoriaus Mubarako nugriovimo žmogaus teisų gynėjai, elektroninių e, dienoraščių rašytojai, žurnalistai, kiti žmonės yra bauginami, persekiojami. Asma Momfos yra tik tai vienas iš keleto pavyzdžių. Mes e, parlamentą savo ruoštų stovėsime tų žmonių pusėje ir tų šalių pusėje, kurie pasisako už atvirą pluralistinę visuomenę. Buvau paprašytas paminėti e, daktaro Enzislau Gynėjos e, atvejį jums pristatyti iš Gvinėjos. Ponios ir ponai. Šiandien gedime garbaus mūsų parlamento kolegos. Kolega Miguelis de Sakadūra Gabral Portaš sulaukęs 50.